Right, uh, good afternoon. Uh, uh... Labadiena, ponios ir ponai. Sveikinu susirinkus į mūsų popietės sesiją. Mums labai pavyko, nes šiandien su mumis e, yra Švedijos prekybos ministrėje. Tai iš tikrųjų yra pravartu, nes Švedija dabar pirmininkauja Europos Sąjungoje. Man labai įdomu paminėti keletą jūsų biografijos faktų. Jūs esate stomatologė, bet tuo pat metu ir mokslininkė ir taip pat matau, kad jūs mėgstate ir slidinėti ką ir aš pats mėgstu. Na, bet svarbiausia, žinoma, kad jūs esate prekybos ministrė ir dabar, kai pasaulis ieško, kaip išspręsti dohos prekybos dėrybų raundo problemas, kai ieško įvairių sprendimų PPO, kai e, pasaulis e, yra susidūręs su ekonomikos krize ir vienas iš būdų iš jos išeiti būtų prekybos skatinimas. čia, šiame kontekste taip pat mums reikia prisiminti visą tai, kas gali paveikti prekybos ateitį, įvairūs barjerai prekybai. Todėl su dideliu sustomiu laukiame, ką jūs mums pasakysite. Prašom, ponė ministrė. Dėkuoju, Robertai, ponas pirmininkė, ponės ir ponai, parlamento nariai. Man didelė garbė šiandien, šiandieną pristatyti jums prekybos politikos prioritetus, kuriuos užsibrėžė Švedija kaip pirmininkaujantį šalis. Mes aukštai vertiname jūsų komiteto darbą, vystant ir formuojant e, bendrąją prekybos politiką. E, žadame, noriu pažadėti, kad mes e, ketiname su jumis konstruktyviai dirbti Mūsų pirmininkavimo metu taip pat norėčiau paminėti anksčiau pirmininkavusių šalių indėlį. Iš tiesų, priekyba gali daug prisidėti, vystant e, ekonomikos augimą, e, gerovės kūrimą mūsų visų šalių piliečiams. Priekybos politika taip pat gali prisidėti prie sąjungos tikslų siekiant tvaraus vystimosi, tame tarpe ir aplinkos ir klimato srityse. Europos parlamentas prisideda prie šių iššūkių sprendimo ir mūsų šalių piliečius arčiau priartina prie prekybos politikos formavimo ir įgyvendimo. Pirmiausia, keletą žodžių apie krizę ir pasaulinę prekybą. Šiuo metu pergyvename vieną iš didžiausių finansinių ir ekonominių krizių istoriją globalus BVP pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo sumažėjo pagal pasaulio banką. Ekonomikos augimas e, smarkokai atsilieka nuo potencialaus augimo. Kai kas sako, kad jau pasiektas dugnas, bet e, nusiraminti yra per anksti. Bet kuriuo būdu atsigavimas bus trapus. Lieka iššūkiai, jie pasireiškia dideliu nedarbų lygiu ir dideliu biudžeto deficitu. E, Europoje atsigavimas e, šiek tiek e, vėluos, lyginant su JAV ir BRIC šalimis. Pasaulio gamyba ir poreikis yra smarkiai mažėja ir tai smarkiai palėtė prekybą. 2009-aisiais prekybos apimtis e, ketina sumažėti 10 procentų. E, tas sumažėjimas bus didesnis, dar didesnis išsivyščiusiose šalyse, kur e, jo sumažėjimas pasieks 14 procentų. Nors ir matome tam tikrų atsigaivimo E, ženklų eurozonos e, šalių perspektyvos lieka ribotos. Dėl e, ekonominio nuosmukio daugelie šalių matome protekcionizmo spaudimą. Matome tokių ženklų viešųjų pirkimų srityje, naujų netarifinių barjerų taikyme ir gynybos instrumentų taikyme. Kol kas tai yra atskiros, atskiros apraiškos, tačiau e, protekcionizmas gali kilti, jeigu didės nedarbas. Naujų e, prekybą iškraipančių priemonių įvedimas gali sulėtinti ekonomikos atsigavimą. Reikia pastebėti, kad ne prekyba yra kalta dėl krizės. Tiesą sakant, būtent atvira priekyba, atviros rinkos yra būtina sąlyga siekiant ekonomikos atsigavimo. Jūs kaip parlamentarai ir mes kaip pirmaujanti valstybė susidurime su labai svarbiais uždaviniais. Mes turime išaiškinti laisvos priekybos privalumus, ypač dabar, kai ekonomika smunka. Aš sveikinu svarbę stebėsenos in, iniciatyva, kurios ėmėsi ponas Paskalis Lamy, siekiant suvaldyti protekcionistinių priemonių sklaidą. Kitos tarptautinės informacijos, tarptautinis valiutos fondas, OECD, Pasaulio bankas taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį, kovojant su protekcionizmu. Europos Sąjungoje. Europos komisija ir toliau tęs savo stebėseną, pasiremdama informaciją, kurią surinks e, specialios e, ekspertų grupės. per partnerystės sustarimus mes tenksimės, e, kad būtų naikinami barjerai priekybai su trečiosiamis šalimis. Tokia veikla svarbi ne tik verslo bendruomenėje ir ne tik ES, bet ir trečiosiuose šalyse. Europos komisija ir e, verslininkų bendruomenė tokiu būdu e, suteiks mums daugiau priemonių kovoti prieš protekcionizmą ir prieš e, barjerus prekybai. Tai leis mums užsibriežti tikslus e, siekiant to mūsų e, santykiuose su Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir Japonija. Taigi, tokiu būdu tikimės išlaikyti rinkas atviras ir suvaldyti protekcionistinius veiksmus. Įvairiuose e, stimulo paketuose ir vadinamosiose klimato veiksmus planuose matome kai kurių neigiamų požymių. Vieningi veiksmai ir koordinuoti veiksmai ES yra mūsų geriausias tikslas, mūsų geriausias instrumentas siekiant susidoroti su iššūkiais. Turime užtikrinti, kad ES iš krizės išeitų sustiprėjusi. O dabar apie Dohos raundą dėrybų baigti vertinčiau kaip antrą, trečią ir ketvirtą mūsų darbo atvarkės prioritetą. Atrodo, kad siektinas rezultatas būtų naudingas visoms PPO narėms, ypač besivystančioms valstybėms, kadangi pagerėjus prieigai prie rinkos bus ir ekonominės naudos. Be kita ko, Dohos raundas tapo dar svarbesnis ekonominės krizės akivaizdoje kovojant su protekcionizmu ir siekiant atverti rinkas. E, Dohos e, dėrybų baigtis iki 2010 metų suteiktų ekonominį stimulą ir leistų toliau integruoti e, pagrindinės ekonomikos, tokias kaip Kinija, Brazilija ir Indija į bendrąją sistemą. Nesugebėjimas e, baigti šių dėrybų būtų tikrai praradimas visiems. Taigi aš tikiuosi, kad PPO generalinis direktorius Paskalis Lamy greitai uh, sugebės organizuoti politinį susitikimą Ženevoje ir bus uh, Išspręsti klausimai dėl modalinių priemonių prieigos e, prie žemės ūkio ir nežemės ūkio produkcijos rinkų. Taigi mums reikia turėti aiškę mintį apie pagrindinius komponentus susitarime ir jos laikyti, suvokiant, kad procesas yra netidėliotinas, sėtinas su laiko terminais. Taip pat turime susitarti dėl esminių elementų kurie ilgainiui taps bendro sustarimo single undertaking dalimi. Šie elementai neturėtų būti sėtini su e, dėrybų pradžia tose sritise, dėl kurių jau susitarta. Taigi pažanga Dohos raundo e, kontekste yra esminė ir toliau darysime spaudimą JAV administracijai, kad leistų atverti rinkas, užtikrinti laisvą priekybą ir kad laikytų šios susitarimus prioritetiniais. Aš tikiuosi, kad per ateinantį laikotarpį dėryboms bus suteiktas politinis pagreitis ir jos e, toliau e, nelėtės. E, Daugia šaliai priekybos susitarimai yra e, labai tikslingas kelias į priekį, nuo dvišaliai susitarimai galėtų juos papildyti ir tokiu būdu įtvirtinti bendrijos interesus pasaulio rinkoje. Taigi sveikinu komisarės Ashton sieki e, vykdyti tokias e, laisvas, laisvos priekybos dėrybas regioniniai dvišaliai susitarimai negali pakeisti daugia šalių susitarimų platesnėme kontekste, tačiau gali paskatinti priekybos liberalizavimą ir būti papildoma priemonė dėrybose. Nes tokie susitarimai gali padėti ir išsivyšusiams ir besivystančiams valstybėms siekti tų priekybos tikslų, kurių dar negalima aptarinėti platesnėme kontekste. Kalbu apie, pavyzdžiui, konkurenciją korupciją ar e, viešuosius pirkimus. E, pavyzdžiui, Latinų Amerikos ir Artimų Rytų valstybės yra suinteresuotos spręsti rinkų plėtros klausimus ir tokiu būdu EFTA galėtų prisidėti ir prie skurdo mažnymo besivystančiose valstybėse. Tokių susitarimų a, e, pritaikymas gali padėti pasiekti ekonominės ir politinės naudos E, prisidėti prie ekonominio bendradarbiavimo ir spręsti pasaulio saugumo klausimus. E, tokiu būdu sustiprinsime ir kaiminės valstybės. Taigi trumpai, kur esame ir kaip vykdomos dėrybos dėl laisvos priekybos susitarimų. Pradėkime nuo Pietų Korejos jei pasirašytumėm tokį susitarimą su Korejos Respublika, viena iš stambiausių ES priekybinių partnerių, pasiektume prioritetinio tikslo, nes šie santykiai turi ekonominį potencialą, galime daug laimėti. E, ir eksportuotojai, ir importuotojai daug laimėtų, jeigu būtų panaikintos kliūtis ar a, trukdžiai įmonėms dabar yra parengtas kompromisinis paketas, ir aš labai tikiuosi, kad susitarimas bus greitai pasirašytas, visai netrukus. Tai įrodys, kad ES yra rimtai nusiteikusi laisvų priekybos santykių prasme. Indija. Indijos atveju sprendimą bus sunkiau pasiekti. Indijos vyriausybė turėtų įkvėpti dėrybas per 2010 metus pateikdama savo pasiūlymą. Kai dėl ASEAN trumpalaikėje ir vidutinio laiko tarp perspektyvoje turėtume remti mintį pradėti e, atskiras darybas su tomis ASEAN valstybėmis, kurios yra pasiruošusios siekti pažangos. Taip pat svarbu ir toliau plėtoti regioninį požiūrį kaip ilgalaikį tikslą dėl atskirų EFTA E, kad ilgainiui būtų galima padengti visą regioną regionėmis sutartimis. Taip pat tikiuosi, kad greitai bus baigtos darybos su Andų regiono valstybėmis, suvokiant, kad mes turime spręsti bananų klausimą per PPO bei atsižvelgti į e, kiekvienos iš Andų valstybių reikalavimus. Nei Bolivija, nei Ekvadoras kol kas nesidera. Mes esame pasiruošę padaryti viską, kad procesas vedantis prie laisvo laisvos priekybos būtų kuo lengvesnis. Kai dėl Centrinės Amerikos dėrybos vyksta, dėja Hondūrė įvykę pastarėjai įvykiai mus privertė atidėti dėrybas. Hondūro klausimas turėtų būti sprendžiamas prieš tai, kai Europa atnaujins dėrybas dėl asociacijos susitarimo. Laisvos priekybos uh, susitarimai su GFC buvo sustabdyti nuo gruodžio mėnesio dėl politinio proceso ir dėl eksporto e, mokesčių. Mes, kaip pirmininkaujančioji šalis, padarysime viską, kad šios dėrybos e, būtų atnaujintos ir baigtos. Tačiau reikia siekti, kad abi šalis pademonstruotų reikiamą lankstumą ekonominės partnerystės susitarimai EPS visų pirma yra priemonės akar valstybių plėtrai užtikrinti, nes šios valstybės gali pasiekti ekonominio augimo per regioninę integraciją, atverdamos rinkas per tam tikrus pereinamosius laikotarpius ir laikydamosi įsipareigojimų vykdyti reformas o komisija galėtų finansinėmis priemonėmis padėti gyvendinti tokius susitarimus. Trumpalaikis tikslas būtų baigti, pasirašyti ir ratifikuoti tarpinius susitarimus, tačiau ilgalaikiai tikslai nesikeičia. Mes turime pasirašyti visą apimančius regioninius partnerystės susitarimus, kurie atneš visapusį, užtikrins visapusį vystimosi potencialą ir glaudesnius ryšius su akar valstybėmis tai dar svarbiau dabar, atsižvelgiant į visuotinę finansų ir ekonomikos krizę paveikusią e, besivystančias valstybės ir jų priekybą. Tačiau džiugu pažymėti, kad derantis dėl EPS e, dabar vyrauja labai palanki atmosfera, suteikusi dėryboms pagreitį ir jau atnešusi konkrečių rezultatų. Sveikinu e, tai, kad ES rytų partnerystės iniciatyva buvo inicijuota šių metų gegužės 17 dieną Prahoje. Ji suteikia galimybę dėrėtis dėl dvišalių asociacijos sutarčių tarp ES ir vienos iš šešių rytų partnerystės valstybių, tarp kurių yra Ukraina, Moldova, Armenija, Azerbaidžianas, Gruzija. Ir Baltarusija. Ir įgyvendinant šią iniciatyvą Švedija mano, kad tai yra prioritetinis tikslas. Ukraina, ji yra pagrindinė partnerė kaiminystės politikos prasme, ne tik dėl to, kad bendryje siekia užtikrinti energetikos tiekimo saugumą. E, dėrybos su ją vyksta greitai, bet ne taip greitai, kaip tikimasi, ypač dėl ekonominio spaudimo atsiradusio dėl krizės. Taip pat Ukraina ėmėsi tarifinių priemonių, kurios apsunkino dėrybų atmosferą. Kokiegi ES Rusijos santykiai? Rusija yra didžiausia valstybė nesanti PPO narė, tuo pat metu viena iš didesniųjų ES prekybos partnerių. Kuo greičiau Rusija įstos į PPO, tuo greičiau visas šalys galės pasinaudoti geresniu prekybos klimatu. Bet koks dalsimas e, šiame procese yra nepageidautinas. Tačiau, e, nepaisant e, įvairių signalų, kuriuos girdime iš Maskvos, mes raginame Rusiją baigti savo stojimo į PP, PPO procesą netolimoje ateityje. Tai taip pat e, atvertų kelią derintis dėl naujo sustarimo su Rusija dėl bendradarbiavimo. Tai atspindėtų plačius ir gilius santykius tarp ES ir Rusijos. 2010 yra numatyti kaip ES ir viduržėmio jūros šalių laisvos prekybos sutarties sudarimo. Euromet e, prekybos ministrų konferencijos metu, kurią suorganizuos pirmininkaudama Švedija tikriausiai spalio mėnesį, stengsimės šį procesą pastumėti transatlantiniai ryšiai yra e, globalios ekonomikos dalis. Prekyba be sienų ir be barjerų būtų labai naudinga tiek ES, tiek JAV. Nepaisant pasiektos pažangos, e, e, tai sunkus procesas ir mes turime intensyvinti savo pastangas. Todėl e, transatlantinės tarybos posėdis spalio mėnesį bus labai svarbus šia prasme, tame tarpe ir stengiantis užkirsti kelią naujiems e, prekybos barjerams. Bedarbiavimas e, biotehnologijos, nanotehnologijos ir kitose srityse užkirstų kelią naujiems barjerams atsirasti transatlantinėje prekyboje transatlantinėme kontekste aš ypač sveikinu tai, kad prasidės dėrybos su Kanada dėl visą apimančio ekonominio ir prekybos susitarimo dar pirmininkaujant Švedijai. Kinėje, ko gero, e, yra lakmuso popierėlis e, norint įvertinti Europos Sąjungos gebėjimą įtakoti pasaulinę priekybą. Mes nekantrai laukiame e, šį rudenį įvyksinčio aukščiausio lygio Kinijos ir ES e, sustikimo ir verslo susitikimo. Sustarimai su Kinija yra esmingai svarbus siekiant sustiprinti mūsų politinius ir ekonominius ryšius. Rudenį bus kelios e, progos aptarti, kaip geriausia būtų pašalinti barjerus dvišalėje E, prekyboje. Tai galima bus padaryti įvairiuose formuose ir tokiu būdu pastumėti mūsų santykius pirmin ir pašalinti tas įtampas, kurios gali kilti prekybos santykiuose. Mums taip pat svarbu, kad Kinija suvoktų, jog būtina laikytis visų prisijimtų uh, įsipareigojimų pagal PPO taisyklės, tame tarpe prieiga prie rinkos, paslaugų e, srityje ir kitus. Lisabono strategija yra ES esminė priemonė siekiant užtikrinti ES konkurencingumą ir tvarų vystimasi. E, ši strategija turi užtikrinti sanglaudą tarp įvairių valstybių narių, taip pat paskatinti išorės priekybą. Globali Europa 2006 metų iniciatyva buvo vienas iš žingsnių, kuris leistų pasinaudoti globalios ekonomikos ir priekybos galimybėmis, skatinant e, augimą ES. Dabar šias mintis reikia vystyti toliau. Ir šiame kontekste didesnis e, skaidrumas, e, reguliavimo suvienodinimas su kitomis šalimis galėtų būti svarbus žingsniai į priekį. Dabar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie aktą dėrybas. Pirmininkaujantį šalis e, žino, kad tarybai yra pateikta nemenkai klausimų, tame tarpe ir iš šio parlamento narių. Apie šias darybas e, parlamentui yra atsiskaitęs tarp kitų ir e, Čekijos kaip rinkančio šalies ministras. Piratavimas ir uh, intelektinės nusavybės apsauga yra ypatingai svarbus Europos bendrovėms, kurios nori prekiauti ir investuoti trečiosiose šalyse. E, tokių taisyklių nesilaikimas gali sukelti kartais netgi e, grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. Todėl ES siekia pasiekti sustarimą, kuris padėtų sėkmingai kovoti su piratavimu ir prekių padirbinėjimu. Tikimės, kad tą galbūt galėsime pasiekti 2010 metais. Tam e, reikalingos nuolatinės konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Drauge su komisija mes kalbėsime su kiekviena iš besiderančių šalių, užtikrindami tuo pat metu dėrybų konfidencialumą. Kalbant apie tūkstantmečio tikslus, visas politikos sritys turėtų būti nukreiptos tam, kad galima būtų eliminuoti skurdą pasaulyje. Vystimosi ir prekybos politika turėtų užtikrinti, kad ES bus patikima partnerė besivystančioms šalims. Aš manau, kad e, vystimosi politika ir egzistuojantis e, formai yra gera vieta aptarti prekybos politikos indėlį siekiant šių tikslų. ES politika, prekybos politika turėtų tapti dar labiau palanki siekiant vystimosi tikslų. E, lapkričio 16-17 dieną bendrųjų reikalų taryboje mes ketiname priimti atitinkamas e, tarybos išvadas. Ketiname susitelkti ties prioritetinėmis rytimis, kurias labiausiai rūpi besivystančiom šalims. Kalbant apie ES prekybos politiką, turime geriau panaudoti poveikio įvertinimą, atsižvelgiant į tai, kaip prekyba gali įtakoti žmonių gyvenimą skurdesnėse šalise partnerėse. Keletą žodžių apie prekybą ir klimato kaitą. Klimato kaita yra e, vienas iš svarbiausių pirmininkančio Švedijos e, prioritetų. E, Kopenhagos e, klimato aukščiausio lygio sustarimas e, bus labai svarbus formas. E, Kad galima būtų pasiekti tinkamų rezultatų, visi dėrybų partneriai turi padaryti savo indėlį. ES ketina elgtis atsakingai. Tačiau tai, kad vyks šis formas, nereiškia, kad mes neturime aktyviai veikti ir kituose formuose. Mes ir toliau turime imtis veiksmų klimato srityje ir panaudoti visus esamus politikos instrumentus. Kitaip sakant, norint konstruktyviai žengti į priekį, mums reikia įtvirtinti laisvą prekybą ir atitinkamą jos reglamentavimą kaip instrumentus, kurie leistų mums žengti į priekį. Mes turėtume panaikinti visus e, tarifus e, žaliosiams technologijoms ir e, muitinius barjerus uh, amplikosauginėms paslaugoms. Taip pat turėtume dirbti prie tokių dalykų kaip e, standartų susijusių su klimatu ir e, sąryšyje su, su prekyba. Šiame kontekste svarbu, kad neatsirastų naujų barjerų. E, švedų standartizacijos institutas ketina e, lapkričio pabaigoje surenkti Stokholme konferenciją šiuo klausimu. Korporatyvinės socialinės atsakomybės skatinimas yra vienas iš svarbiausių ES politikos kertinių akmenų. Šia prasme, e, priekybos politikos kontekste žmogaus teisės kova su korupcija – išlieka svarbiais elementais. Lapkričio 10-11 dieną mes ketiname surenkti Stogolme konferenciją, kurios pavadinimas bus apsaugoti, e, gerbti ir ištaisyti. Aukšto, aukšto lygio konferencija Vašingtone, Švedijos e, ambasadoje buvo surinkta tarptautinė konferencija, aukšto lygio konferencija, kurioje buvo kalbama apie iššūkius pasauliniai prekybai. Dabar prekyba vyksta tarp įvairių um, lygmenų. Antra vertus, uh, prekybos asociacijos vis tiek išlieka kol kas nacionalinėme, daugiausia nacionalinėme lygmenyje. Tuo pat metu e, prekybos politika turi atliepti e, pačius pagrindinius ir aktualiausias iššūkius, su kuriais susiduria pasaulis. Mūsų pirmininkavimo pabaigoje mes ketiname šią diskusiją pakilėti į jungtinių tautų lygmenį. Taip pat ketiname sustiprinti ES indėlį į e, PPO e, ministrų lygio konferencijos darbą e, Ženevoje. Kaip politikai užsimantis priekybą mes puikiai suprantame, kad visa politika yra vietos politika, tuo tarpu, kai visa ekonomika yra globali. Smarkiai besikeičiančioje globalioje ekonomikoje mes turime prekybą padaryti aktualią tiek mūsų visuomeniai, tiek mūsų laikmečiai. Jūs, kaip šio komiteto nariai, e, turite ypatingą vaidmenį parlamente, aptariant ir formuojant mūsų bendrąją prekybos politiką. Jūsų indėlis vystant e, bendrąją prekybos politiką yra labai svarbus. Drauge mes galime paaiškinti tiek mūsų piliečiams, tiek uh, prekybos partneriams atviros prekybos naudą. Šia prasme aš laukiu konstruktyvaus bendradarbiavimo su jumis. Dėkoju už tai, kad kantriai išklausėte mano pasisakymo ir žadu sureaguoti ir atsakyti į visas jūsų pastabas bei klausimus. Thank you, minister. <clears throat> Ačiū, ministrė. Uh, e, tikėjausi, kad e, kalbėsite dar ilgiau, tačiau uh, jūsų pranešimas buvo be galo informatyvus ir būtent tokių pranešimų komitetas ir tikės, tikisi. Mane ypatingai domino jūsų pastabos dėl dvišalių uh, priekybos susitarimų. Išklausysime klausimų, pradėsime nuo Daniel Kasparį iš EPP, o koordinatoriai pateiks klausimus atitinkamą seką. Prašom. Ministerin, äh, herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich denke. Labai ačiū, ponė ministrė, ačiū, kad atėjote. Savo frakcijos vardu norėčiau tiek jums, tiek Švedijos vyriausybei palinkėti kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant. Jūs kalbėjote apie Rusijos prisijungimą prie PPO. Manau, kad kai prisijunginėjo Ukraina, jau buvo patvirtintos kai kurios išimtys Ukrainai, tačiau tos išimtys Rusijai patvirtintos nebus. Sakykime, tai galiotų kalbant apie e, muitų mokesčius, apie energetiką. Čia reikėtų mums išlikti tvirtiems, nes yra dar ir transatlantinė rinka, kuri turi labai didelį potencialą. Kai žiūrime į skaičius, matome, kokia galinga ta transatlantinės rinkos įtaka europiniai rinkai. Po, be, be to reikėtų pasižiūrėti, kaip galėtumėm dirbti sėkmingiau su amerikiečiais e, e, ekonomikos srityje. Kalbėta buvo apie tuos dalykus, kurie kelia problemų e, su Amerika - Airbusas, paukštiena ir kiti klausimai, kuriais mūsų požiūrė išsiskiria. Tačiau vis tik tais reikėtų pasižiūrėti, kurgi mūsų požiūris su amerikiečiais galėtų suartėti. 2 milijardai eurų uh, apyvarta per dieną siekia mūsų prekyba su Amerika. Ir dabar jūs pasakėte, kad šiuo metu, kai jūs pirmininkausite, norėtumėte pasirašyti du susitarimus e, dėl e, laisvos priekybos zonų. E, apie Kanadą kalbėjote. Galbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip su Indija E, reikalai toliau klostysis. Na, gal ir vaisingos bus jūsų pastangos, bet to jūs minėjote, kad Kopenhagos tikslai turėtų būti pridarinti prie priekybos politikos. Aš galvočiau apie modernių technologijų pritaikymą, apie bendradarbiavimą būtent modernių technologijų srityje. Tačiau apskritai paėmus, juk dažnai kalbama apie border tax adjustments, taigi labai įdomu, kaipgi tai galėtų praktikoje veikti, kokios galėtų būti pritaikytos teigiamos priemonės šalia neigiamų priemonių ir kaip tai galėtų įtakoti, teigiamai įtakoti klimato klausimą. Taigi norėčiau, kad jūs patvirtintumėte tokius dalykus. Bet to savo pranešime jūs kai ką praleidote. Čia turėčiau galvoje e, žaliavas, žaliavų klausimą ir ES strategiją šioje srityje. Buvo priimta e, atitinkama rezoliucija, tačiau manyčiau, kad reikia labai žiūrėti, kad žaliavų e, strategija mm, nebūtų nuvertinta taip, kaip jai nederėtų būti nuvertintai. Žaliavų kaina mažėja, dabar uh, Kinija ir toliau laikosi savo politikos, labai negalestingos politikos žaliavų srityje. Dar jūs kalbėjote apie aktą. Tikslams pritarčiau, tačiau čia vėlgi ne viskas aišku, ne visos mintys iki galos aiškios ir tikrai, jeigu remsimės tomis idėjomis, tai jos nepasitarnaus valstybėms apginti. reikėtų, kad jūs ir toliau laikytumėtės tokios pozicijos, kokios laikėtės. Dar kalbėjote apie e, mokestinės kliūtis, tarifinės kliūtis. Manau, kad kovojant su terorizmu dabar vis daugiau kyla, barjerų vis daugiau kyla, sienų, sakykime, skenuojami konteineriai Amerikoje. Tai labai įtakoja priekybą. E, bet to dar yra įvairių pakeitimų kontrolės rytyje ir su tais pakeitimais turės taiksytis mūsų įmonės. OECD turės į tai atsižvelgti. Žinoma, reikia žiūrėti, kad visos saugumo priemonės siekiant kovoti su terorizmu neatsigręžtų prieš pačią priekybos politiką ir prieš piliečius. Ačiū. Yeah, we'll do three people in... Išklausysime trijų klausimų. Pirmiausia, iš trijų koordinatorių, paskui iš dviejų. Ponas Andri. Merci. Pirminkė, labai ačiū. Ačiū ir Jums, ponė ministrė, už pasisakymą. Savo frakcijos vardu norėčiau palinkėti kuo geriausios sėkmės Jums per artimiausius mėnesius. Labai susidomėjęs išklausiau apie viską, ką jūs čia pasakote ir apie viską, dėl ko mes galėtumėm susitarti. Buvo paliesti bendro pobūdžio klausimai. Mūsų politinės frakcijos ir komisijos frakcijos, nesvarbu bendrai kokios politinės frakcijos, e, pagrindiniai tikslai būtų tokie, kad e, komisijos, komitetas sustiprėtų po Lisabono sutarties. E, priekybos mm, komisaro e, įtaka turi sustiprėti, taip kad norėčiau jūsų nuomonę šiuo klausimu išgirsti ir dar norėčiau išgirsti, kokias papildomas galės gaus INTA komitetas ir kaip komisaras galėtų prisidėti prie to, kad ryšiai tarp mūsų institucijų stiprėtų ir būtų efektyvesni. Kai mes kaip parlamentarai su kolegomis manome, kad šiek tiek toje tarptautinėje arenoje pasirodome kaip e, biedni giminaičiai šalia komisijos ir tarybos. Mums e, tikrai nepaprasta kartais išsakyti visas norimas mintis ir padaryti taip, kad jos būtų išgirstos mūsų piliečių. Dabar dėl susitarimų, dėl kurių deramasi. Jūs šį klausimą iškėlėte Mm, paskutinės kadencijos metu buvo daug šnekama apie Euromed e, zoną. E, buvo pasakyta, kad 2010 metais dėrybų su Euromed zona užbaigti bus neįmanoma. Galbūt dabar jau galėtumėte pateikti kažkokios papildomos informacijos apie tai, kaip toliau e, vyksta dėrybos. Ponas Kaspari minėjo susitarimą su Koreja. Vakar su generaliniu direktoriumi išnekėjomės ir toliau ES su Koreja darasi ypatingai e, dėl automobilių pramonės. Duty drawback ir toliau e, egzistuoja. E, kyla daug problemų dėl Korejos mašinų automobilių importo į Europą. Jūs kalbėjote apie transatlantinę rinką, apie e, barjerų, apie sienų griovimą. Aš manyčiau, kad reikėtų čia kalbėti su didesniu tikslumu ir tiksliau išsakyti jūsų valią. Dar prieš keletą mėnesių kolego šnekėjo apie EPS e Man atrodo, kad regioninių EPS sudarimui jūs pritarėte. Kai kuriuose zonose Afrikos kontinente, kontinente yra dar sunkumų šioje srityje. Ir taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl labai prieštaringų dalykų, būtent dėl sing dėl Singapūro įtraukimo į labiausiai palankių zonų sąrašą. Štai kokie būtų mano frakcijos klausimai, tačiau manau, kad ir kitos frakcijos paklaustų labai panašiai. Ačiū. Ačiū, ponas Kazar. Ačiū, pirmininkė, ponė ministrė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už pasisakymą, už to, tokį turiningą pasisakymą su įvairiais įsipareigojimais. Liberalų frakcijos kolegoms pritariu. Ta mintis, kad reikia kovoti su protekcionizmu ir ieškoti naujų kelių priekybai, iš tiesų yra labai svarbi ekonomikos atgimimo kontekste. Aš esu įsitikinęs, kad priekyba bus tikras variklis atgaivinant ekonomiką ir visi labai laukia tos ekonomikos atgaivinimo. Laukia, kadagi čia liausis mažėti augimas visur pasaulyje. Ir tikrai rinkos situacijos pagerėjimas naikinant e, muitus yra labai svarbus, siekiant, kad įmonės, europinės įmonės galėtų tinkamai konkuruoti trečiųjų šalių rinkose. Ta prasme, ponė ministrė, aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl Euromed zonos. Visi labai laukiame, kuo pasibaigs Doha dėrybų raundas. E, labai greitai bus jau tos dėrybos. Šiandien ryte buvo diskutuojama labai įdomiai, buvo diskutuojama su Kinijos ambasadoriumi ir ši tema kaip tik buvo aptarinėjama, buvo kalbama ir apie tai, e, kokias didelės problemas Kinija kelia Europos importui eksportui, atsiprašau, e, ir kokias kliūtis muitų srityje Kinija kūrė. Taip pat jūs paminėjote susitarimus su Rusija. Ir galima e, Rusijos stojimą į PPO, būsimą Rusijos stojimą į PPO. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl Rusijos medžio, medienos eksporto. Uh, Ar manote, kad greitų laikų bus surastas visus tenkinantis sprendimas? Dar viena mintis, kuri man pasirodė labai įdomi - įmonių socialinė atsakomybė. Manyčiau, kad ši mintis yra gana novatoriška mintis. Ir man atrodo, kad ji nusipelno daug daugiau dėmesio iš visų ekonomikos subjektų, iš visų Europos valstybių pusės. Ačiū. Išklausykime visų penkių koordinatorių klausimų, paskui perėsime prie kitų narių klausimų. Uh, merci, uh, Madame le Ministre. Pirmininkė, ponė ministrė, labai ačiū Jums už pasisakymus. Buvo be galo įdomu susijęti Jūsų pasisakymą, kurį išgirdome šiandien, ir tą pasisakymą, kurį padarė ponas Sulivan vakar. Kai kurie politiniai klausimai susijęs su e, žmogaus teisėmis, su socialiniais klausimais siejasi. Ponas Sulivan sakė, kad tai nepriklauso jo kompetencijai, tai priklauso tarybos kompetencijai, būtent tarybai suteikti e, įgaliojimus derantis dėl priekybos susitarimų. O mano klausimai būtų gana tikslus. Kokie ES santykiai galėtų būti nustatyti su Hondūru? pirmininkaujanti šalis, kiek žinau, turėtų imtis tam tikros iniciatyvos e, su de facto e, vyriausybė Hondūre. Ar galima būtų tikėtis e, to režimo sustabdymo ir ar pirmininkaujanti valstybė nus, numato glaudesnį bendradarbiavimą taip pat ir techninę prasme su Hondūru ir su jo vyriausybė ir ar numato plėsti ryšių su Hondūru. Pone ministrė, jūs taip pat minėjote Dohos dėrybų raundo pabaigą. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokie jūsų įspūdžiai dėl to, kokią poziciją užima nauja Amerikos administracija. Galbūt jau susisiekėte su Amerikos e, valdžia, su, su Obamos administracija, galbūt. E, e, galėtumėte pasakyti, kaip jūs žiūrite į Amerikos poziciją, ar jie optimistiškai nusiteikusi, ar tos darybos bus užbaigtos, ar ir toliau Europa turės e, duoti e, labai didelius impulsus, labai daug jėgų padėti tam iš rankų slystan, toms iš rankų slystančioms daryboms užbaigti. Jūs taip pat minėjote Kopenhagos e, renginį, kuris įvyks metų pabaigoje. Jūsų valstybė e, pirmininkaujanti tada turės labai padirbėti intensyviai ir Kopenhagoje, ir Ženevoje. Aš šiek tiek nustebau dėl technologijų perdavimo ir dėl e, techninės nuosavybės. Kadangi jūs pasakėte, kad tai yra labai svarbus klausimai, kurie bus svarstomi Kopenhagoje. Ir kad e, dėrybos PPO turėtų būti užbaigtos derantis dėl šitų konkrečiai dalykų. Man atrodo, kad Dohos dėrybos stringa ir tai vyksta jau keletą metų ir mes žinome, kad dėrybos Kopenhagoje yra labai skubios, labai skubu surenkti yra dėrybas Kopenhagoje. Kopenhagos dėrybose labai svarbu pasiekti, kad technologijos klausimai būtų įtraukti į priekybos aspektus į dėrybas dėl priekybos aspektų. Taigi, kokios iniciatyvos čia imsis Švedijos pirmininkau, e, e, Švedija pirmininkaudama, kad Kopenhaga, Kopenhagos dėrybos kažkaip tai palengvintų tą technologijos perdavimą. Technologijų perdavimą. Dėkoju, esu paskutinis koordinatorius, taigi kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Visų pirma, dėkoju už jūsų atvirumą. Mane ypač sudomino jūsų pastabos apie atviros priekybos susitarimus. Sumet kalbama apie daugia šalius susitarimus ir dėrybas. PPO kontekste dabar užsiminėte apie dvi šalės dėrybas. Uh, Norėčiau gauti daugiau informacijos. Kalbate apie keturis darybų raundus su Libija. Nuo 2008 spalio 20 noriu paklausti, kokios būtų tokių darybų išvados. Noriu paklausti, ar pirmininkaujančių šalis teigiamai vertina galimybę pasirašyti laisvos priekybos sutartį su Libija. E, žinau, kad e, Junktinė karalystė tai labai skatina bet e, e, pralaimėjo e, savo kovą bandydama pradėti dėrybą su Pakistanu. Beje, Europos komisija taip pat prieš tokią iniciatyvą. Taigi, ar pirmininkaujančioji šalis LPA su Pakistanu vertina kaip prioritetinį ir ar yra galimybė pasirašyti tokį susitarimą? Ačiū pirmininkė už tai, kad e, išklausėme klausimų, jie tikrai įdomus. Ačiū klausiusiems. Pradėsiu nuo pirmojo. Pirmiausia, klausėte apie priekybos politiką ruošiantis Kopenhagos susitikimui ir 15 šalių konferencijai. Taigi, kaip priekyba siejasi su aplinkosauga. Klausite, ar, ar nagrinėjant aplinkosaugos klausimus bus atsižvelgta į priekybos specifiką. Aš manau, kad priekybos politiką reikia pasinaudoti kaip pozityvę priemonę kovos su klimato kaita srityje. Į procesą reikia atsižvelgti į besiv... įtraukti besivystančių valstybių interesus ir akcentuoti pozityvius siekius, nustatyti priemonės, kaip galima stiprinti besivystančių valstybių gebėjimus klimato, e, transporto paslaugų sritise, kaip padaryti e, tas priemonės prieinamesnės besivystančiams valstybėms. Na, o aplinkos sauginė prasme palankių prekių ir paslaugų liberalizavimas, tai būtų dar vienas papildomas postumis šią linkme. Manau, kad šio tikslo pasieksime artimoje ateityje. Toliau turime dirbti prie priekybos ir vystomojo bendradarbiavimo, skatinant tuos sprendimus, kurie atitinka klimato kaitos siekius ir kartu lengvina priekybą. Reikia nuo, nuo vienodų standartų leidžiančių skleisti e, aplinkos saugos prasme palankę technologiją ir mažinti šiltnamio efektą išmetam, sukeliančių dujų išmetimą per atitinkamai standartus. Kita vertus, negalime sukurti naujų priekybos barjerų, ypač besivystančiams valstybėms. Tai yra iššūkis. Švedijos standartų institutas ketina organizuoti konferencija įvyks Stoholme e, lapkričio 23-25 dienomis. Diskusijos jau prasidėjo Dar 2007 gruodį Balyje įvyko neformalus ministrų susitikimas, paskui a, vyko papildomi susitikimai siekiant a, taip nagrinėti klimato kaitos politiką. Deja, e, lap, e, gruodį įvyksančio e, Kopenhagos aukščiausio lygio susitikime nebus nagrinėjami priekybos klausimai. Kitas klausimas dėl žaliavų strategijos. Mes pritarėme, kad tai yra esminis elementas. Savo pasisakymę kalbėjau apie Rusiją ir tam tikrus išmontavimo darbus vykstančius Rusijoje. Eksporto muitus jų naikinimą. E, kalbėta apie tai, kad tai yra svarbus strategijos elementas ir strategija dėl daugelio priežasčių turėtų būti gyvendinama toliau. E, su Kinija yra sprendžiami e, standartų nesilaikymo klausimai. ES politikoje yra numatytos prieigos prie žaliavų teisės ir sąlygos. Kitas komentaras dėl netarifinių, bar... dėl atsiprašau, nepriekybos barjerų. Tai pasakysiu, kad šį pavasarį buvo organizuota konferencija skirta stambioms bendrovėms. Jos metu jų klausėme, e, kokios svarbiausios problemos kyla joms plečiant priekybos apimtis. Daugelis bendrovių įvardino uh, Dohos uh, raundo uh, nebaigtumą kaip kliūtį. Kita kliūtis buvo bendrai nepriekybos barjerai, kuriuos yra numačiusi, kurie taikomi bendrai sąjungos kontekste. E, kitas klausimas dėl Lisabono sutarties. prašėte pakomentuoti um, situaciją. Klausimas svarbus ir jūsų, ir INTA komitetui. Atsižvelgiau į 2007, atsiprašau, šių metų gegužės 7-osios e, nuomonę. Kaip žinote, ne visos valstybės ratifikavo Lisabono sutartį. Uh, spalio antrąją vyks naujas referendumas Airijoje. Jeigu rezultatas bus teigiamas, tai Švedija padarys viską, kad būtų sudarytos sąlygos, kad sutartis įsigaliotų be jokių trūkdymų. Mano tikslas būtų palaikyti gerus santykius su Europos parlamentu dabar ir tada, kai ir jeigu Lisabono sutartis įsigalios. Joje yra numatytos daug įvairios svarbios reformos, pavyzdžiui, parlamento galių plėtimas įvairiose sritise. Pirmininkaujančio šalis nori skatinti bendradarbiavimą su parlamentu sutarties įgyvendinimo prasme nekonkretizuosiu, e, ko galime laukti iš sutarties įgyvendinimo, kadangi procesas dar tęstėsi, tiesiog palauksime ir e, aišku, kai įsigalios ir jeigu įsigalios Lisabono sutartis, pasižiūrėsime, ko galima iš jos tikėtis ir aišku, daug kas priklausys nuo spalio antrosios referendumo. Ačiū. Um, about... Kitas klausimas buvo susijęs su ES viduržėmio jūros šalių zona, kaip čia reikalai judės į priekį, nežinau ar teisingai supratau, bet buvo kalba apie 2010 metus. Nors tiesą sakant, aš tokios dat datos ir neminėjau. Jūs žinote, kad po situacijos gazoje procesas šiek tiek sulėtėjo, nors techninis darbas ir toliau vyksta. Ir galimas dalykas, kai kurios dėrybos bus šiais metais užbaigtos. E, Pirmininkaujant šalis e, sveikina kontraktų suspendavimo pabaigą. Nors galtinė data dėrybų pabaigai nėra nustatyta. Dar vienas klausimas buvo susijęs su Pietų Koreja, automobilių pramonė. Ir kaip mes matome padėtį čia. Pradėsiu pasakydama, kad e, Korėja yra ketvirtoji pagal dydį ne europinė prekybos partnerė Europos Sąjungos e, nuo 2003 ir 2007 metų Mūsų prekybos apimtis kiekvienais metais augo po 10 procentų. Ir iš tikrųjų e, santykiai mums e, yra su šia šalimi labai svarbus. Taip pat ir kalbant apie tų santykių įtaką sudarant kitus laisvos prekybos susitarimus. Pagal atliktas studijas atsidaro, e, susidaro įspūdis, kad yra galimybė ES valstybėse narėse Korejos dalį importe padidinti iki 5,8 procentų. Turime Tačiau atsiminti, kad pagal šį laisvos prekybos sustarimą laimi abi pusės tiek ES, tiek Pietų Koreja. Jeigu susijęsime tai su automobilių pramonė, ir aš žinau, kad e, buvo daug diskusijų apie tai, kad galbūt šis susitarimas pakenks mūsų automobilių pramoniai, vis tik turėčiau pasakyti, kad susitarimas atvers kelią laisvai prekybai prekiamis tarp ES ir Pietų Korejos, bet taip pat ir automobiliams. Ir tas procesas numatytas šešiems su pusė metų palaipsniui. Aš manau, kad ir Pietų Korija daugelie sektorių taps labai svarbia rinka mūsų gamintojams. Tuomet, išsakydama daugiau savo asmeninę nuomonę, kaip e, politikės iš Švedijos nuomonę, turiu pasakyti, kad tokia diskusija taip pat vyko ir Švedijoje, nes mes turime dvi automobilių E, gamyklas, e, joms yra daug grėsmių. Saab gamyklose vakarų pakrantėje dirba 4700 žmonių, iškyla grėsmė, kad jie praras darbą. Ir mes diskusijose priėmė prie išvados, kad mums reikia pokyčių čia, reikia e, pastumėti automobilių pramonę kitą kryptimį, turime atsižvelgti į klimato kaitos kontekstą, e, technologijas, kurios e, nekenktų klimatui. Ir šiame kontekste e, mes galvojame, kad Pietų Koreja grėsmės ne, nekelia. Ne Mes manytume, kad automobilių pramonė turėtų būti pastumėta inovacijų linkme e, ir nereikėtų surišti laisvos prekybos sutarties su Pietų Koreja su automobilių pramonės problemomis. Tiek Švedijoje, tiek ir kitose valstybėse narėse būtina atlikti savo namų darbus, transformuoti mūsų automobilio pramonę į kažką kitą, kas būtų pakankamai konkurencinga. Taigi čia daugiau pasaulinio restruktūravimo proceso reikalas. Laiko tam yra, aš jau minėjau, 6,5 metų ir tas procesas jau Švedijoje yra prasidėjęs. Dabar nuo Pietų Korejos pereinant prie Afrikos, prie EPS sutarčių buvo paminėtas Singapūras, kad e, pastarysis metais dėl to vyko daug diskusijų. Pripažįstu, kalbėdama Švedijos vardu, kad taip iš tikrųjų buvo. Aš galvoju, kad prekybos skatinimas investicijų, konkurencijos, e, viešųjų pirkimų, intelektinių teisų apsaugos kontekste yra nepaprastai svarbus dalykai ir AKR šalis turi vystyti savo institucinius ir teisinius gebėjimus čia. EPS nebus pasirašyti, jeigu abi šalys nesutars. Tad nėra kalbos, kad ES primeta tas problemas AKR partneriams. E, paslaugos, e, bankininkystė, finansinės paskaitų, paslaugos ir taip toliau. Čia vadina ypatingai svarbu vaidmenį. Kiekvienas, e, kiekviena ataskaita apie investicijas AKR šalyse pabrėžia, kad reikia sukurti investicijoms palankų klimatą. Ir būtent EPS daugelį AKR šalių tokį klimatą padėjo sukurti. Nemažai šalių EPS e susitarimuose jau turi tam skirtus atskirus skyrius. Tuo tarpu ES atsižvelgia į AKR partnerių specifiką ir lankščiai derėsi dėl atskirų susitarimų. E, kuomet kalbama apie besikūrenčias pramonės šakas, kurios žengia pirmosius žingsnius AKR šalyse, numatoma, kad e, tais atvejais bus taikoma palankiausias režimas. Pereitą pavasarį mes buvome sukvietę į Stokholmą AKR šalių ambasadorius, klausėme, kur jie matė didžiausias problemas dėl EPS ir išaiškėjo, kad didžiausią susirūpinimą kelia nekas kita kaip dėrybų klimatas. E, buvo manima, manoma, kad tuo metu ES nenorėjo girdėti savo partnerių, kad e, prie darybų stalo atsineždavo jau parengtą tekstą ir klausė, kodėl nesielgėte su mumis taip, kaip su savo kitais partneriais. Tačiau neužilgo tas darybų klimatas pasikeitė smarkiai pasikeitė ir esu įsitikinusi, kad tas procesas smarkiai pasistumėjo. E, iš tikrųjų, turime rodyti pagarbą, tam reikia laiko, turime bandyti suprasti ir išgirsti jų susirūpinimą. Paskui buvo klausimas apie tai, kaip mums elgtis dėl Dohas dėrybų raundo. Aš jau paminėjau savo kalboje, kad e, su tuo susiję klausimai yra pirmasis, antrasis ir trečiasis mūsų pirmininkavimo prioritetai. Aš manau, kad uh, yra ypatingai svarbu, kad tuose dėrybose visas valstybės narės ir laikytųsi drauge. Nes e, susiskaldimas e, iš tikrųjų gali pakengti stabilumui. Iš patirties esame jau pasimokę. Žinome, kad e, Dohos dėrybų raundas jau daug kartų buvo įstrigęs. Tačiau mes tikimės, kad vis daugiau šalių parodys vis didesnį lankstumą ir kad e, vis daugiau šalių suvoks, kad tai yra vystimosi dėrybų raundas, kad jis yra skirtas besivystančiom šalims. Ir todėl mums reikia rodyti daugiau lankstumo. Žinoma, finansinė krizė, kuri dabar mus ištiko, yra pati e, giliausia per daugelį, daugelį metų. Ir iš tikrųjų reikia labai gerai mąstyti apie tai, kaip apsiginti nuo protekcionizmo. Bet e, Bent jau aš esu įsitikinusi, kad šį rudenį galėtume žengti į priekį tiek techninių lygmenių ir pamatysime, kiek galime e, žengti į priekį ministrų lygmenių gruodžio mėnesį. Tačiau turime suprasti, kad e, laiko terminai mus spaudžia, antraip visi mes pralošime ir ypatingai nukentės besivystančios šalys. Kitas klausimas apie e, Rusijos e, būsimą narystę PPO ir priekybą Rusijoje E, kertama mediena. Nedetalizuosiu, tačiau pasakysiu, jog esame įsitikinę, jog Rusija, kaip ir bet kuri kita PPO narė, turi tenkinti organizacijos reikalavimus. Vienas iš kurių yra nedidinti mokesčių medienai. Priešingai yra reikalaujama juos mažinti ir atrodo, kad dabar E, šis procesas metams yra suspenduotas, tačiau seksime įvykius Rusijoje ir pavasarį e, mums pateikiamos e, žinios buvo ne vienareikšmiškos. Taigi tęsime dėrybą su Rusija ir seksime procesą. Vad har du läst nu? Ja, men vad har du först? Ja, vänta nu. Then we had, um... Kitas konkretesnis klausimas apie ES santykius su Hondūru. Klausėte, kas, ko galima tikėtis po perversmo Hondūre. Pradėdama pasakysiu, kad džiaugiuosi tuo, jog sugebėjome uh, rasti kompromisą apimantį įvairias nuomonės. Taryba tokį kompromisą pasiekė ir dėrybos buvo laikinai nutrauktos. Pirmininkaujančioji šalis akcentuoja, kaip svarbu jas atnaujinti, kai Hondūrė e, bus atnaujinta e, konstitucinė tvarka. E, ir mes šį politinį procesą sekame nes jis e, reikšmingas ne tik Hondūrui, bet ir visam regionui. Svarbu, jog dėrybos neužstriktų, kad jos būtų atnaujintos kiek įmanoma greičiau. Kitas klausimas buvo apie Libiją ir Pakistaną. Dėl Libijos kol kas dėrybos tik pradedamos E, procesas užtruks ir bet kokiu atveju būsima e, laisvos priekybos sutartis turėtų būti lydima ir prieš tai turėtų uh, Libija įstoti į PPO. Kai dėl uh, susitarimo esmės, tai dėl paketo sutarė taryba, kaip ir dėl Pakistano sutarties paketo, konkrečiai kalbam apie priemonės, kurios skatintų priekybą ir numatytų glaudesnį bendradarbiavimą kuris ilgainiui atvestų prie galimos laisvos priekybos sutarties su Pakistanu pasirašymo, bet kol kas nesame dar jam pasiruošę. Ačiū ministrė. E, dabar Keturi parlamentarai paprašė žodžio, kad galėtų užduoti klausimus, bet prašom pen, vieną minutę. Iš viso jų yra penki, ponas Renaldi. Grazie Presidente. But if we have to limit to just one minute, uh, I, I think I, I just dropped. Jeigu tenka apsiriboti vieną minutę, atsisakysiu galimybės klausti. Pone Kristofer? Fortfarande. Uh, ja, det blir ju lite lustigt nu när vi har mycket tid i början och väldigt lite tid i slutet. Labai ačiū. Pradžioje buvo daug laiko, dabar visai nebėra. Bet pabandysiu suspėti. Visų pirma, pritariu Jums, ponė ministrė, mums Jūsų prioritetai yra priimtini, ypač kalbant apie protekcionizmą krizės atveju. Dabar mums reikia, kad būtų prisimtas lyderio vaidmuo. Taigi mes turėtumėm aiškiai rodyti sritis, kur nesame suinteresuoti muitų mokesčiais ir taip toliau. E, G20 e, pažadėjo nenustatinėti naujų barjerų, tačiau tai vyksta ir vyksta, netgi krizės akivaizdoje. Tai apsunkina mūsų politikos formavimą ES. Kalbu apie tokius klausimus kaip parama pramoniai ir taip toliau nekalbėjote apie muitų mokesčius Rusijos sunkvežimiams. Juk tai yra labai svarbu, visos tos kliūtis e, apsunkina mūsų ES automobilių pramonės ir konkrečiai sunkvežimių pramonės plėtrą. E, tokie kliuviniai yra grėsmė mažesnėms rinkoms ir kenkia santykiams su uh, kaiminėmis valstybėmis. Taigi, baigdamas iškelsiu vieną daly klausimą. Minėjote priekybos ir klimato kaitos ryšį. E, visiškai teisinga kalbėti apie nulinius tarifu, tarifus. Kalbėjote, kad aplinkai nekenkiančios paslaugos turėtų būti sėtinos su nuliniu tarifu ir už tai kovosite Kopenhagos susitikime. E, manau, kad reikėtų numatyti galimybę sudaryti aplinkos sauginės priekybos sutartis, kuriuose būtų numatytas tas nulinis tarifas. Kviečiu apie tai pagalvoti. Ačiū. Ačiū. Trys labai trumpų klausimai, tačiau kalbu greitai. Pirmas. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti jūsų pranešimo pradžioje, nes dalyvavau e, aplinkosaugos komiteto posėdyje, bet noriu paklausti apie naują ES Indonezijos susitarimą. Noriu klausti, ar e, kelsite e, neteisėto miškų kirtimo klausimą, nes būtent Indonezija yra didžioji kaltininkė. E, ypač suvokiant, kad miškų e, kirtimas prisideda prie klimato kaitos. Ir Kopenhagoje šie klausimai bus keliami. Vakar Davidas O'Sullivanas, kalbėdamas apie dėrybų e, eigą, užsiminė, kad nereikėtų maišyti politikos ir ekonomikos. Bet aš vis dėlto noriu paklausti apie Kolumbiją. Uh, Ir čia galbūt reikėtų šios dalykus susijęti. 2008-aisiais 25 procentais e, daugiau um, profsąjungų judėjimo narių e, buvo nužudyti ar sužeisti. Taigi aš manau, kad Kolumbijos vyriausybei turime pasakyti, kad mes negalime taikstytis tokia, su tokia situacija. Dėkuoju, ponas Siuster. Mi rivolgo a lei, Presidente, perché approfitto di. Kreipiuosi jūs, pirmininkė. Pasinaudosiu man suteiktų laikų ir pasakysiu, kad neįmanoma mm, komitete parlamentarui suteikti tik minutę klausti. Net jeigu pirmininkaujanti valstybė ir neturi daug laiko, taip kad savo pasisakymą aš atsisakau. Thank you, Chairman. Peter, dėkoju pirmininkė, nežinau, ar galiu taip greitai kaip kolegos kalbėti, bet pirmiausia noriu pasveikinti komisarę ir pasakyti, kad ji e, tikrai dabar turi daug sąjungininkų. Mūsų komitete nesugeba labai detaliai, atvirai pristatyti klausimus. Jūs taip pat jau turite tam tikrų laimėjimų Dohos darybų procese, taigi man visą tai labai malonu girdėti. E, aš norėjau e, taip pat klausti dėl Pietų Korejos labai trumpai. E, šį klausimą uždaviau vakar ponui Salivanui. Ir atrodo, kad pažiūrėjus į abi problemos pusės, pasirodo, kad transporto priemonių sektorius tampa atpirkimo ožių, ypač kalbant apie santykius su Pietų Koreja. Vakar buvo kalbama apie tarifus, tačiau sektoriui buvo pa, pažadėta duty drawback alternatyva, taip pat tam tikros garantinės nuostatos. E, tačiau sektoriaus dabartinė situacija netenkina. Naujos taisyklės pateiktos Liepos mėnesį, e, taikomos kilmės šalies taisyklės. Aš manau, kad jūsų asmenyje rasime gynėją dėl to, kad Būtent Švedijoje yra sikūrusios visambios automobilių gamyklos, taigi manau, kad jūs apsaugosite šią e, pramonę. Sie haben davon gesprochen, dass Papildomas klausimas dėl automobilių pramonės. Jūs minėjote, kad Švedijoje automobilių pramonė turi būti restruktūruota, o galbūt netgi reikės atsisakyti automobilių gamybos. Norėčiau išsiaiškinti, ar čia yra e, tokia pozicija pirmininkaujančios šalies apskritai dėl automobilių pramonės visose, visoje Europoje. Aš sakyčiau, kad ES turėtų stabdyti e, apsirūpin, apsirūpinimą automobiliais e, iš kitur, bent jau ant. A, apsiriboti tik tais automobiliais gaminamais Europoje, kad tik europinius automobilius pirktų. Norėčiau, kad patikslintumėte. Ačiū, pabandysiu kalbėti labai trumpai, nes man tiesiog nėra skirta daugiau laiko. Pradėsiu nuo dviejų klausimų, kurių pamiršau atsakyti praeito raundo metu. Klausėte, kaip vertinu JAV administracijos politiką. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Svarbu JAV uh, vadovybę įtraukti į procesą, nes priešingų atveju Dohos raundas nebus sėkmingas, nebus didesnio glaudesnio bendradarbiavimo tarp ES ir JAV. Taigi labai svarbu tai aptarti transatlantinėje ekonomikos taryboje. Ir aš tikrai gerai vertinu šią politiką. Administracijos darbo pradžioje susitikau su atsakingais pareigūnais Ir mes turime suvokti, kad kalbame ne tik tai apie laisvą priekybą, bet ir apie kitus JAV prioritetinius klausimus, neminint jau sveik, sveikatos priežiūros. Taigi bus daug konkurentų. Ir ta, ta prasme, kad priekybos politika nebus viena iš prioritetų. Bus daug prioritetų, e, taip pat kartu su pirmininkaujančia šalimi mes e, bandome sakyti, kad priekyba turėtų figuruoti kaip esminis siekis. Kitas klausimas dėl technologijų perdavimo, e, siekiant sumažinti poveikį klimatui. Manau, kad tai yra svarbus klausimas, e, spręstinas paraleliai su problemomis medicinos rytyje. Intelektinės nuosavybės teisės ir ypač, bet neišimtinai patento apsauga yra neatsiejama technologijų perdavimo dalis, kalbant ir apie ekologišką technologiją. Taigi, intelektinių teisų apsauga jokių būdų nėra barjeras, vykdant e, priekybą ir kovojant su klimato kaita. Taip pat besivystančiams valstybėms um, svarbu uh, gauti naudos iš tokios, klimat, iš tokios technologijų uh, perdavimo sistemos. Bet e, šioje srityje reikia daugiausia orientuotis į švarę technologiją. Toliau atsakysiu savo tevinainiui Kristoferiui Pelner, galbūt turiu kalbėti švedų kalbą. pritariu jūsų nuogastavimams dėl protekcionizmo grėsmės. Tikrai turime būti apdairūs ir atsargus sekti, kas vyksta ir kovoti su bet kokiu naujų barjerų kūrimu. Atrodo, kad greuname vienus barjerus, tačiau statome kitus. E, taigi aš manau, kad nauji teisės aktai turėtų būti tokie, kad nesukurtų naujų barjerų valstybėse narėse. Kalbėdama apie nulinį tarifą ekologiškoms prekiams, paslaugoms ir technologijoms, e, norėjau e, pasakyti, kad būtent tokios prekės ir paslaugos turėtų būti prioritetinės. Toliau, dėl Indonezijos e, nuveikta labai nemažai, kad sustiprintume e, Indonezijos gebėjimus taikyti tvarę miškininkystės politiką ir nemanau, kad kovojant su nelegaliu miškų kirtimu, priekybos barjerai yra efektyvi priemonė. Kitas klausimas susijęs su Pietų Koreja ir konkrečiai trans automobilių pramonė. Taip, savame suprantama, esu šios pramonės rėmėja, tačiau tai yra mano asmeninė nuomonė išplaukianti iš Švedijos padėties, turėjote tai suprasti. Esu įsitikinusi, kad į uh, laisvos priekybos sutartį su Pietų Koreja turime žiūrėti per tai, jog sektorių, kurių kurie yra reglamentuojami tokiuose susitarimuose, skaičius yra didelis. Ir tarp jų, aišku, yra minima ir automobilių pramonė. Nors e, ji ir nepateks į galbūt naujas laisvos priekybos sutartis. E, restruktūrizavimas yra būtinas visiškai nenoriu pasakyti, kad visas gamiklas turime uždaryti, jokių būdų ne. Turime šią pramonę plėtoti ir pasinaudoti progą e, pasinaudoti visomis ekologiškomis technologijomis ir sprendimais. Tai bus dar aktualiau, kai e, kalbėsime apie globalėje Europą. Tai yra Europos priekyba pasaulio kontekste ir Europos konkurencingumą. Caroline, atsiprašau. Atsiprašau, pamiršau jūsų klausimą, sako ministrė. Žinome, kad pagarba žmogaus teisėms, teisės viršenybei ir demokratijai yra ES išorės politikos pagrindas. Mes inicijavome dialogą dėl žmogaus teisų Kolumbijoje. E, politinis dialogas yra susitarimo su Kolumbija neatsiema dalis spaudimas, kuris yra daromas profsąjungoms bei smurtas jų atžvilgių um, Kolumbijoje iš tikrųjų neramina Europos Sąjunga, kuri 98-ojo tarptautinėje darbo konferencijoje pateikė ultimatumą Kolumbijai, mes ir toliau sekame įvykių šioje šalyje, tikėdami, kad dialogas yra geriausias būdas žmogaus teisų padėčiai pagerinti ne tik Kolumbijoje, bet ir daugelį kitų valstybių, kur tokių problemų dar kyla. Taigi šis dialogas nėra izoliuotas. Dėkoju, ministrė, viso komiteto vardu norėčiau Jums padėkoti už tokius išsamius ir atvirus atsakymus į parlamentarų klausimus. Jūsų pranešimas buvo labai informatyvus ir mūsų komitetui naudingas. Tiems, kas negavote e, pilnų atsakymų ir um, galbūt nesuspėjote atsakyti klausimų, e, paklausti savo klausimų, pasakysiu, kad ministrė buvo laiku, atvyko 15 valandą, tačiau jai teko laukti 20 minučių, kol jūs visi susirinksite. Tai pamoka jums. O dabar noriu pasakyti, kad dėkuoju Jums, ministrė. Parlamentas deleguos savo narius į Ženevos susitikimą. Ir tikrai ačiū už tai, kas, kad informavote mus apie tai, kas jau padaryta, kas vyksta. Uh, pažadame laikyti, palaikyti nuolatinius santykius su jumis ir mūsų komitetas jums nuoširdžiai dėkingas už jūsų darbą. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir per ateinančius 3-4 mėnesius linkmėms didžiulės sėkmės. Ačiū Jums, ačiū už galimybę susitikti ir tikiuosi netrukus vėl pasimatysime.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 Prieš išsiskirstant noriu pasakyti, kad posėdis dar nebaigtas. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad užtempiu pabaigą posėdžio. Liktai dabar jau buvo numatyta jį baigti. Tačiau norėčiau padaryti dvi pastabas dėl koordinatorių posėdžio susirinkimo. Ar dabar galiu tą padaryti ar ne? Donc, euh... Taigi, du klausimai. Ir mes labai nustebę pamaty, matydami, kaip e, kokia rezoliucija priimama. 4-2 punktas. Man labai keista, kad du klausimai gali būti sujungti. Vienas, vieni klausimai pristatomi pono Kaspari dėl socialinių bei aplinkosauginių e, dalykų, ir jų įtakos priekybai ir paskui kiti klausimai dėl e, technologijų perdavimo. Pozicija atspindima dokumente. Tas pirmas punktas dėl Kaspari e, jo nebeatspindėta. Dėl, Kopenhagos, Kopenhag, e, dėl to, kad būtų atspindėta tai, kaip klimatas įtakoja prekybą. Dar dėl devinto punkto. Aš nesu įsitikinęs, kad mes prieėmėme galutinį sprendimą, nes jūs pats minėjote, kad vyko diskusijos dėl to, kaip turi būti skirstomi pranešimai dėl tų nulio, nulio taškų paskirimo ankstesniems pranešėjams. Devintas punktas. Ja, vielleicht zu dem ja, letzten Punkt, Punkt 9. Wir haben Dėl devinto punkto paskutiniojo tikrai nebuvo priimtas sprendimas, todėl jokių problemų. Ta punktą galima pakeisti. Kodėl sprendimas nebuvo priimtas? Ogi todėl, kad paskutinės kadencijos metu jau buvo apie tai diskutuojama ir naujų punktų šiam klausimui spręsti įrašyta nebuvo. Apie tai aš esu informuotas, tai buvo patvirtinta ir kitame koordinatorių posėdėje šis klausimas bus įtrauktas. Tačiau kalbant apie sprendimą, tai reikėtų pasakyti, kad kitame posėdėje bus jisai priimtas, būtent taip yra suplanuota. Būtent taip atrodo kristalizuojasi daugumos nuomonė, sprendžiant iš to, kaip vyko vakar dienos posėdis. Grupių, fra, frakcijų paskirstimas turi būti padarytas pagal nulį taškų. Klausimas, kurį iškėlėte, kitaip tariant, dėl eksporto palengvinimo šioje srityje arba dėl technologijų perdavimo klimato srityje ir panašiai. Apie tai aišku kalbėsime, tačiau aš esu įsitikinęs, kad pavadinime turi būti tai, ką aš nurodžiau. Būtent, kad būtų du mini klausimai. Aš esu visiškai atviras tam, kad būtų būtent du mini klausimai. Reikėtų išsiaiškinti, kaip e, galima sėti priekybos politikos ir klimato klausimus. Kai pagalvoju apie tai, kokios diskusijos vyko per pastarus penkis metus, suprantu, kad labai daug kolegų sakė, kad e, priekybos politiką ir kitas politikas reikia labai aiškiai atskirti. Tačiau kiti kolegos minėjo, kad reikia kalbėti ir apie kitas politikas, jeigu keliame e, priekybos politikos klausimą. E, jeigu nebus susitarimo, sakykime, pasiekta tarp e, aplinkosaugos e, komiteto kolegų, tai galima kažkokį galutinį sprendimą priimti čia, inte, intoje. Per 2-3 metus reikėtų išsiaiškinti, kaip galima e, teigiamai veikti klimato klausimą kartu su E, priekybos politikos klausimų, juos traktuojant kartu. Ar toks atsakymas jūs tenkina, žvelgdamas į posėdžio protokolą, kuriam aš